herr präsident! guten morgen meine damen und herren! die sitzung labas rytas ponios ir ponai pradedame posėdį pagal 216 straipsnio ketvirtąją dalį darbo tvarkos taisyklių noriu jums pranešti kad <clears throat> vakar 8